Dear colleagues, I think that it is... Gerbiami kolegos, laikas turbūt jau yra pradėti mūsų posėdį. Viena vertus jau truputėlį vėluojam, tad pradėkim iš karto nuo pirmo darbo tvarkės punkto, pasitvirtinkim darbo tvarkę. Turiu pasakyti, kad Pone Kardyvis sutarė su šešėliniu pranešėju, prašė atidėti balsavimą dėl pranešimo, dėl jos kūruojimo klausimo, kuris mūsų darbo atvarkė yra septintasis. Ir norima dar padiskutuoti dėl pakeitimų frakcijose, jeigu niekas neprieštarauja, patvirtinsim tį, šį pakeitimą darbo tvarkėje. Antrasis punktas. Pirmininko pranešimai. Vertimą turime 22 kalbas šiandien, kaip paprastai, elektroniniu e, būdu galima rasti informacijos į e meeting prietaikoje. Koordinatorių rekomendacijos, jų turime tris, jos buvo elektroniniu būdu jums išdalintos ir jeigu neturite pastabų, tai laikysime jas patvirtintomis. O dabar ketvirtasis darbo tvarkės punktas – turime posėdėje Luksemburgo aplinkos saugos ministrę. Dėkojame poniai ministrai Karol Diežburg, kad atvyko į mūsų posėdį ir kad sutiko pristatyti pirmininkaujančio Luksemburgo prioritetus kitam pusmečiui. Ačiū poniai ministrai už progą, kuri buvo sudaryta komiteto nariams išklausyti jos. Tas iš tikrųjų labai svarbu sužinoti, kokie yra prioritetai kitam pusmečiui, pasikeisti nuomonėmis ir suteiksim žodį netrukus jūsų įvadiniai kalbai, o paskui pradėsime diskusiją. Joje dalyvaus visi komiteto nariai. Prašom, ponė ministrė. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Norėčiau pasidžiaugti galimybę pasikeisti nuomonėmis šiandien. Ir ačiū už tą progą, kurią man suteikite pateikti pirmininkaujančio Luksemburgo prioritetus aplinkos apsaugos rytyje. Luksemburgo kūruojami klausimai priklauso be abejo nuo teisė, kurios pasiūlymų, kurios pateikė Europos komisija ir priklauso nuo to, ką jį pateikė ir ką atsijėmė. Mane labai nuvylė Europos komisijos darbo programa 2015 metais teisėkuros paketos, paketos žiedinės ekonomikos e, paketas buvo atsimtas, e, sakant, kad nepavyks susitarti, tuo tarpu, kai darbas taryboje ir parlamente buvo tik prasidėjęs šiuo klausimu. Kai dėl šio klausimo E, noriu padėkoti Jums dėl Jūsų įsitraukimo į šios darbus, nes žiedinė ekonomika yra didžiulė galimybė tam, kad mūsų ekonomika galėtų būti konkurencingesnė ir kad ji galėtų tapti kūrenčią darbo vietas. Laukiame naujo siūlymo šiam rudiniui. E, šis siūlymas bus pateiktas Luksemburgo pirmininkavimo pabaigoje. E, mes seksime, kad tas pasiūlymas būtų platesnio užmojo ir neapsiribotų tik tuo, kad bus išplėstos komisarų kompetencijos. Sieksime, kad tas užmojis aplinkos rytyje būtų iš tikrųjų daug platesnis. E, susipažinau ir pasižymėjau e, parlamento rezoliucija, ji buvo patvirtinta Strasbūre Liepos 9 dieną. Ir sveikinu pranešėją ponės ir papietį kainen bei šešėlinius pranešėjus už puikiai atliktą darbą. Iš to darau išvadą, kad jūsų institucija siekia tų pačių tikslų, kaip ir pirmininkaujantis Luksemburgas. Pereikime prie teisėkūros klausimų. Oro e, kokybė ir teršalų ribiniai lygiai yra mūsų vienas iš didžiausių uh, prioritetų artimiausiam pusmečiui. Siūlymas yra iš tikrųjų labai svarbu siekiant kovoti su oro tarša ir siekiant sumažinti e, per nelik ankstyvų mirčių skaičių, mirčių, kurios kyla dėl oro taršos. Dar delegacijos tikrina esą nustatytus ribinius dydžius, mes manome, kad galėsime pajudinti šį klausimą iš mirties taško ir galėsime pasiūlyti sumažinti tuos ribinius dydžius ir galėsime sėkmingai pasirūpinti to įgyvendinimu. Pirmininkauti valstybė ir toliau nagrinės šį siūlymą, nagrinės Europos parlamento pasiūlytus pakeitimus, kad būtų galima ieškoti sutarimo su Europos parlamentu jau artimiausioje ateityje. Reglamento siūlymas dėl taršos mažinimo kelių transporto srityje Euro 5, Euro 5, Euro 6 kitaip vadinamas klausimas, yra irgi tas klausimas, kuris ir glaudžiai susijęs su oro kokybės pagerinimu. Esu tikra, kad e, pavyks nacionaliniams ekspertams susitarti dėl e, euro 5, euro 6 dėl tų išmetalų ribinių dydžių ir tikimės, kad tai mums padės toliau intensyvinti pastangą šią kryptim. Man atrodo, kad esam tos pačios nuomonės dėl kai kurių priemonių, kurių reikėtų imtis teisėkuros proceso dalyviams labiau, ne tie komisijai, bet kiek kitiems dalyviams, kai dėl tų ribinių verčių nustatymų. E, pirmininkauti valstybės skirs ypatingą dėmesį Europos parlamento darbui šiuo klausimu. Atsižvelgsime į balsavimą Envi komitete, kuris yra numatytas rugsėjo 23 dieną. Priklausomai nuo to, kokiu rezultatu bus pasiekta ir kokius ketinimus rodys jūsų institucija šiuo klausimu, e, pirmininkauti valstybė yra pasirengusi kartu su jumis ieškoti galimybių dėrėtis. Akivaizdu, kad oro kokybės klausimas yra klaučiai susijęs su klimato kaitos klausimu. Tai yra kitas pirmininkaujančio tarybai Luksemburgo prioritetas. Reformų siūlymas, e, priekybos taršos leidimai sistemai e, šiandien artimiausių laikų jau turi pasirodyti. Komisaras Kandietė jums pateiks siūlymą šią popietę Jis taip pat ir mums tą pristatys, kai susitiks neformaliojo susitikimo Liepos 23 dieną aplinkos apsaugos ministrai. Noriu pasidžiaugti e, balsavimo rezultatais. Ačiū taip pat pranešėjų dirbusim šio klausimu. Noriu padėkoti taip pat ir komisarui Kandėtė už tai, kad jis laikėsi duoto žodžio. E, prekybos taršos leidimai sistemos reforma yra labai svarbi. Ji rodo, kad ES veikia siekdama e, likti pirmosiose gretose kovotojų su klimato kaita. Tad e, pirmininkaujantį valstybę e, jau rugsėjo pradžioje kartu su aplinkosaugos grupe tęs darbus, tačiau sutarimo ieškoti šiuo klausimu turbūt jau teks kitai pirmininkausiančiai valstybei. Dabar pereikime prie neteisėkuros darbo. Taryba patvirtino uh, žalinimo priemonės ES semestrui. Spalio 28 dieną 2014 metais ir ten yra aiškiai pabrėžti aplinkosaugos aspektai ir jos tvarumos ir bei įgyvendinimas e, šių, šių visų priemonių. Uh, Šis dokumentas galioja ir šiandien ir mes manome, kad savo sesijos metu spalio 26 dieną 2015 metais mes lenksime tarybos diskusiją šiuo klausimu ir diskutuosime taip pat apie subsidijas čia. Ir taip pat e, visi tie su to susiję klausimai bus mūsų dėmesio centre. Pirmininkaujantis Liuksemburgas skiria didelį dėmesį bioįvairovės apsaugai Europai ir pasaulyje ir manome, kad tam reikalinga efektyvi strategija. Mes seksime Europos parlamento darbą šioje srityje, seksime diskusijas, kurios vyksta dėl pono Mesmaker e, parengto pranešimo. Taryboje gruodyje esame pasiūlę patvirtinti išvadas kai vyks ES strategijos bioįvairovės klausimų tarpinė peržiūra. Neseniai mums buvo pažadėta, kad spalio mėnesį mes gausime šį dokumentą. Komisaras vėl mums tai yra pažadėjęs. E, taip pat reikėtų patvirtinti tas išvadas, o tam e, Europos aplinkos apsaugos agentūros parengtas dokumentas būtų e, reikalingas. Norime prisidėti prie to, kad čia šitie strategijos tikslai būtų įgyvendinti, kurie paminėti strategijų horizontas 2020. Mes manome, kad svarbu įvertinti, kas yra padaryta ir ką dar reikia nuveikti. Mes manome, kad taip pat Mes taip pat manome, kad e, taip pat reikia dirbti prie klausimų susijusių su buveinėmis. Ir pažiūrėkime, kas mūsų laukia tarptautinių lygmenių. 2015 metų mūsų darbo atvarkė labai pilna. Vyks vadovų sustikimas dėl vystimosi finansavimo. Ir dabar Adisabeboje vyksta jungtinių tautų šis e, sustikimas, New York'e rinksis taip pat jungtinių tautų e, vadovai tam, kad būtų galima nustatyti darbo tvarkę po 2015 metų. Ir galiausiai mūsų pirmininkavimo pabaigoje, šių metų pabaigoje, tarptautinė bendruomenė rinksis Paryžiuje. E, vystimosi, tvarus vystimosi darbo, darbo tvarkė, šie 15 metais turi būti solidari atitinkanti klimato tikslus. Generalinio sekretoriaus jungtinių tautų pranešimas kaip tik ir atsiliepia į tuos lūkesčius. Jis patvirtino be kita ko būtinybę e, užtikrinti tvarų ekonominį vystimąsi, kuris būtų atsparus klimato kaitai. Aplinkosaugos dimencija turi būti stiprinama, kadangi e, aplinkosaugos tvarumas yra esminis dalykas, norint pasiekti e, skurdo išnaikinimo tikslą. Paprastai labiausiai nukenčia, labiausiai pažeidžiami žmonės nuo aplinkos blogėjimo. 2015 metų darbo tvarkė yra mūsų prioritetas ir taryba e, rinksis Liepos 23 neformalaus posėdžio šis posėdis bus skirtas aptarti aplinkos saugos tikslams. Ir tą mes aptarsiu su ponu Amsteiner. E, gerbiami Europos parlamento nariai, ponė pirmininkė, kaip žinia, mes dabar pergyvename esminį laikotarpį Europos Sąjungai. aplinkos saugos tikslams kyla pavojus, nes vėl randasi noro renacionalizuoti šią politiką. Turime dirbti kartu ir parodyti, kad aplinkos saugos politika gerina mūsų piliečių gyvenimo kokybę ir e, skatina tapti inovatyvesniais ir konkuringesniais mūsų ekonomikos atstovus. Kovodami su klimato kaita mes turime jausti išdidumą tuo, E, ką Europa jau nuveikė tam, kad parodytų pavyzdį. Tad pereikim prie mūsų pirmininkavimo e, svarbiausių dalykų. COP25 tai yra konferencija, kuri vyks Paryžiuje. Norėjau informuoti jūs, kad e, rugsėjo 18 dieną taryba patvirtins savo išvadas susijusią su pasirengimu COP21 e, tai konferencijai. Mes e, tikimės, kad gausime kuo e, platesnio užmojo įgaliojimų šiai konferencijai. Esame įsitikinę, kad reikia pasiekti Paryžėje labai plataus užmojo susitarimo, kuris padėtų uh, numatyti ribas temperatūros kilimui, tai turėtų būti mažiau nei 2 laipsniai. Mes turime turėti ilgalaikę viziją, kad galėtume pereiti prie tokios visuomenės, kur emisijų lygis yra pats mažiausias. Tam reikalingas juridiškai saistantis susitarimas, tvarus susitarimas. Geriau turime siekti ne šiaip adaptavimo priemonių, bet e, rimtų pasikeitimų. Turi būti numatytos aiškios taisyklės, kad būtų galima užtikrinti proceso skaidrumą. Ir tik susitarimas, kuris paskatintų visas pusės prisijungti prie bendros konvencijos, būtų geras sutarimas tas sustarimas būtų labai aiškus signalas, tvirtas signalas visiems veikėjams, ne tik vyriausybės veikėjams, bet ir įmonėms, nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms, vietos savildos struktūroms. E, G7 to pareiškimas birželį taip pat yra labai padrasinantis signalas. Mūsų žinia buvo išgirsta pačiu aukščiausių lygių. Būtent dėl to norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujantis Luksemburgas uh, E, labiausiai dėmesį skirs klimato, kovos su klimato kaita finansavimo priemonėms. Būtent dėl to tas klimato finansavimas bus vienas iš prioritetų, bus diskutuojama dėl to ministrų lygmenyje. E, tiek kalbant apie aplinkosaugą, tiek apie finansus. Mes norime turėti tam tikras priemonės, priemonių rinkinį. Tai būtų programa, finansinės priemonės, viešosios ir privačios finansinės priemonės. Ir prieš perduotant žodį jums, klausimams pateikti, norėčiau jums dar pasakyti, kad kai kurie klausimai, kuriuos jūs sprendžiate, nepatenka į mano ministerijos kompetencijos rytį. Ir tai yra tie klausimai, kurie susijęs su žmonių ir gyvūnų sveikata, maisto sauga Ir e, tais klausimais jums kalbės sveikatos reikalų ministras. O ašgi padarysiu viską, ką galiu, kad tie klausimai, kuriuos čia išdėščiau, būtų sprendžiami. Jau dabar džiaugiuosi, turėdama galimybę bendradarbiauti su jumis, gerbiami ponios ir pono Europos parlamento nariai. Dirbsime kartu šiais artimiausiais mėnesiais. Dėkuoju Jums uždėmesį. Your... Labai ačiū už įžanginius žodžius. O dabar galim pradėti pirmą klausimų ratą. Ir pirmiausia, suteiksiu politinių frakcijų atstovams Ivo Belet iš EPP frakcijos. Mevrouw de minister, een paar opmerkingen. Labas rytas, ponė pirmininkė, labas rytas, gerbima ministrė. Norėčiau keletą pastabų pasakyti gimtają olandų kalbą. Pirmiausia, jūs paminėjot žiedinę ekonomiką. Ir sakėt, kad e, vis dėlto norit, e, norit e, išlaikyti prisimtus įsipareigojimus, gali tikėtis mūsų paramos Mes tikrai dėsim e, pastangas, kad klausimas būtų nagrinėjamas ir tikrai darysim spaudimą komisijai, kad šioji pateiktų ambicingą pasiūlymą. Jūs pati pasakėt, e, paminėjot, e, kad tas klausimas kartu bus siejamas su klimato kaitos konferencija Paryžiuje. Aišku, mes irgi prisidėsim prie galutinių darbų, tikėsimės gero rezultato, sėkmės Dabar e, kartu laukiam pasiūlymo iš komisaro Arijas Kanėtė e, iš nacionalinių emisijų ribų. Ir e, vėlgi kalbam apie laikotarpį iki 2030 metų. Ir tikrai turėtume gar... užtikrinti, kad pasiektume 40 procentų teršalų sumažinimo. Na, o dabar dar keletas dalykų. Uh, kalbant apie aviacijos ir jūrų laivininkystės sektorių. Tai norėtume e, iki ateinančių metų pabaigos pasiekti tarptautinį susitarimą. Jeigu e, vis dėlto nepavyks to pasiekti, tai ką jūsų manimų galėtume daryti Europos Sąjungoje, vėlgi aviacijos e, ir E, jūrų laivybos sektoriuje. Toliau, kalbant apie ETS ir išmetalus e, iš vietų, kurios nėra ETS sistemos dalis nes iš tikrųjų e, tam ne ETS sektoriui irgi tenka tam tikri uždaviniai, bet kita vertus nereikia pamiršti ir tarptautinės konkurencijos, kurią turi atlaikyti mūsų įmonės nes vėlgi grėsia tas vadinamasis anglės nutekėjimas priešingų atvejų. Čia aišku reikėtų paminėti ir žemės ūkio sektoriaus įmonės. Tad aš norėčiau jūsų komentarų išgirsti šiuo klausimu. Ir galiausia, tai irgi buvo trumpai paminėta. Buvo paminėtos buveinių ir paukščių vadinamosios direktyvos e, biologinės įvairovės strategijos kontekste dabar e, šiaip buveinės ir, ir paukščių tam tikros rūšis spaudžiamos ne vienoj ES vietoj. Tai ką, ką daryti su šių direktyvų projektais? Ar reikėtų šiaip jau siekti, kad e, dabartinių direktyvų nuostatos būtų geriau įgyvendinamos, ar tiesiog viską palikti kol kas kaip yra? Taip, daromas spaudimas tam tikrų rūšių paukščiams, reikia pasirūpinti tinkamą jų apsaugą, bet kita vertus e, vėlgi, e, ką daryti su ūkinė veikla, e, sakykime, žemės ūkio veiksmais. Tai ką jūs galėtumėt pasakyti šiuo klausimu? Labai ačiū, toliau Matijas Blok. Labai ačiū ir labai ačiū ponė ministrė, kad atvykot, labai malonu, kad e, atvykot pas mus ir pasidalijot mintimis apie e, pirmininkavimo laikotarpio e, darbus. Taip, dabar jūs paminėjot refit klausimą. Čia kai kas sako, kad reikėtų neteikti naujų aplinkos apsaugos e, siūlymo teisės aktų, bet pasirūpinti geresnių dabartinių teisės aktų nuostatų įgyvendinimu. Toliau vėlgi labai svarbu e, atverti Natūra 2000 nuostatų klausimus, bet e, šiaip jau dabar tarsi kertasi žemės ūkio ir aplinkosaugos ministrų pozicijos ir vėlgi nebekalbama tarsi apie Natūrą 2000. Ir e, aš norėčiau, e, jūs užsiminėt apie išvadas iš šios ryties ir aš norėčiau išgirsti minčių apie tai, e, kas atsispindės maždaug tuose išvaduose. Dabar e, ge, švaraus oro e, direktyva atrodo, e, kad vis dėlto laikas atėjo konkrečiai veikti, nes šiais klausimais reikia kalbėtis pirmiausia su sveikatos apsaugos ministrais, o dėl amoniako, metano, tai vėlgi nereikia tiesiog nuleisti rankų, reikia kovoti už už e, nuostatas ir iš tikrųjų reikės e, pasiekti susitarimą. Ir aš norėčiau išgirsti, e, kur dabar kas vyksta taryboje, ar vyksta bendrosios politikos tam tikros diskusijos. Nes vėlgi nepamirškim, per metus dėl oro taršos miršta 400 tūkstančių ES piliečių, tai yra skandalas. Tad e, vėlgi matėm, kad e, per pastaruosius metus nepavyko sumažinti mirčių skaičiaus, mirčių netgi padaugėjo. Tad norėčiau e, išgirsti apie tai plačiau, bet to mes vėliau ir toliau aptarinėsim klimato kaitos klausimus kartu tai sėdami su ETS sistema. Dėl CO2 iš metalų vyks ne vienos diskusijos. Tad e, mes tikrai norėtume ambicingo pasiūlymo, jei ne, tai ateityje tada turėsim laikytis netinkamų uh, normų ir kartu reikės nustatyti normas e, jėgainėms, e, kartu toms, e, toms jėgainėms, kurios degina anglį. Yra ir kitų problemų, nes jei elektros jėgainė ne E, jėgainė kūrenama anglimi, tai vėlgi neišvengiamai išmetama ir gyvsidabrio į orą. Tad vėlgi reikėtų siekti, kad kuo mažiau e, CO2 būtų išmetama ar kitų kenksmingų e, sveikatai medžiagų. Tad reikėtų imtis, mano galva, ir kitų papildomų teisėkūros priemonių. Labai ačiū. EKR frakcijos vardu, ponė Gerling, ar. Ar ponas Zoto. Labai ačiū. Pone ministrė, mūsų frakcijos vardu norėčiau Jūs širdingai pasveikinti atvykusią į mūsų komitetą. Aš esu pranešėjas e, susijęs tarpinės, perži... tarpinės perži... biologinės įvairovės strategijos tarpinės peržiūros klausimų ir todėl aš norėčiau e, pakalbėti plačiau e, šią temą ir pateikti keletą klausimų. Pone ministre, taip, jūs pasirinkot labai gražų šūkį sąjunga piliečiams e, ir iš tikrųjų sieksit, kad ES tarnautų ES piliečiams, kad tai būtų piliečių sąjunga. Ir e, šiaip jau to labai reikia, e, kadangi, e, kadangi labai, tikrai labai svarbu atsižvelgti, įsiklausyti į tai, ką masto ir, ir sako piliečiai. Dabar dėl gamtos ir biologinės įvairovės. Tie klausimai labai rūpi Europos piliečiams ir tai, ką jie sako, uh, E, piliečiai reikėtų į tai įsiklausyti. E, Antai 35 tūkstančiai piliečių buvo susirinkę į aplinkosaugos žygį ir, ir jie išsakė būtent susirūpinimą. Tad mano klausimas būtų toks ką jūs darysit, e, kad iš tikrųjų deramai būtų atsižvelgta į tų e, dešimčių tūkstančių, šimtų tūkstančių piliečių e, mintis ir norėčiau išgirsti būtent, ką jūs manot apie tai. Taip, labai svarbu, kad ES teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami, kartais matom gerų rezultatų, Tačiau tam tikrose valstybėse narėse yra problemų, būtent kai iki galo netink, ar netinkamai įgyvendinami teisės aktai. Tada aš norėčiau išgirsti jūsų viziją. Jūs trumpai užsiminėt apie biologinės įvairovės klausimus, jūs sakėt, kad jūsų ambicijos tai tiesiog e, įvertinti, pateikti tarybos išvadas apie e, būtent biologinės įvairovės strategijos tarpinės peržiūros e, rezultatus ir aš norėčiau, kad jūs pateiktumėt konkretesnę viziją. O šiaip mes tikrai tikimės, mes galim pasikliauti jumis kaip mūsų partnerė ir linkim jums sėkmės. Labai ačiū. Toliau Alde frakcijos vardu ponas Gerbrandi. Ačiū ponė pirmininkė ir ačiū ponė ministrė už labai aišku įsamų pasisakymą. Mano galva, mes turim štai tokią problemą, turim paradoksą. Tokį, kad e, svarbiausi politikos sprendimai priimami ne mūsų ar ne aplinkosaugos ministrų, bet juos priima kiti ministrai ir kiti parlamento nariai. Tad e, jūs apie tai užsiminėt ir tikrai labai gerai, kad uh, surengėt bendrą e, ministrų tarybos posėdį, kur bus kalbama apie aplinkosaugos priemonių finansavimą ir aš dabar laukiu išvadų iš tos e, mišros tarybos. Tačiau mes kalbam ne vien apie aplinkosaugos sritį. Ir mano klausimas būtų būtent tam ir skirtas. Dabar jūs paminėjot žiedinę ekonomiką. Praėjusią savaitę vyko diskusijos čia parlamente bet e, juose nedalyvavo e, aplinkosaugos e, komisaras Vela. Buvo du komisijos vicepirmininkai Timmermans ir Katainen kurie atsako uh, už kūruoja ekonomikos politiką. Tai yra geras ženklas. Dabar pasižiūrėjus į McKinsey pranešimą Birželio 25 pateiktą. Ten kalbama apie žiedinę ekonomiką ir jos teikiamą naudą ne vien milijonais eurų, bet milijardais eurų. Ir ten, cituoju, kalbama, kad žiedinė ekonomika tai yra kitas ES politinis ekonomikos projektas. Tad klausimas toks, ar jūs kartu su ECOFIN taryba uh, ketinat renkti e, bendrą susitikimą, per kurį būtų kalbama apie žiedinę ekonomiką, nes e, būtent žiedinės ekonomikos aplinkosaugos aspektas e, labai labai labai yra svarbus. Ir galutinis mano klausimas susijęs su biologinė įvairove. Mes matėm dabar padėties įvertinimo pranešimą. Ir ten aiškiai pasakyta, kad mes nepakankamai darom. Ir aš nesutinku su Ivo Belėt klausimu. Mes neturėtume sustiprinti, susilpninti ar vėl, e, vėl iš naujo pradėti dėrybų dėl paukščių ir buveinių direktyvos. Tai buvo vienos iš sėkmingiausių direktyvų. Tik tai klausimas būtų ta, toks, ką būtų galima daryti daugiau, kad pagerintume aplinkos uh, E, gamtos padėtį. O vienas vėlgi e, svarbių su tuo susijusių klausimų, tai žemės ūkis, ypač intensyvus žemės ūkis, e, kurį, kurį, į kurį kartai žiūrima kaip į vieną iš veiksnių prisidedančių prie biologinės įvairovės nikimo. O dabar komisijos E, pirminis pasiūlymas, e, pirminį pasiūlymą gerokai sumenkino e, tarybą. Tai mano klausimas toks tada. Ar jūs irgi pasirengusi kovoti už tam, tikrus, tam tikras priemonės žemės ūkio srityje? Ir kartu, ar ministrai sutinka kad, su tuo, kad žemės ūkio sprendimus, sprendimai priimami, spri, priimami tiesiog izoliuotai žemės ūkio ministrų, neteikiant tuos klausimus pirmiausia koreperui. Aš manyčiau, kad tokia procedūra tikrai neišeina į naudą visuomeniai. Ačiū Janai, o dabar Gue vardu Katarina Konečna. Také mě dovolte popřát paní ministrní hodně úspěchu, protože priority, které... Dėkuoju. Norėčiau pasveikinti pirmininkančios valstybės ministrę. Linkiu Jums ko geriausios kloties. Tie prioritetai, kuriuos Jūs šiandien pristatėte, yra eh, be galo svarbus ir mums, ir kitoms Europos institucijoms ir institucijos turi dabar veikti intensyviai, nes lieka tik tai keturi mėnesiai iki sprendimo dėl apivartinių taršos leidimų, tad e, linkime kuo geriausios kloties iki Paryžiaus konferencijos ir e, tikimės, kad e, iki gruodžio mėnesio pavyks įtvirtinti bent jau pusę tų numatytų prioritetų. Kaip yra su nacionalinėmis uh, viršutinėmis e, ribomis. Balsuojama šito klausimo parlamente bus e, spalio mėnesį, o kokie numatomi kiti etapai, trilogai ir visa kita. Ir kokia yra jūsų pozicija dėl CO2 iš metalų viršutinių ribų. Kita svarbi tema yra vartotojų apsauga. Tyrimai rodo, jog vartotojai dažnai būna nusivylę primamais sprendimais, kurie nebūtinai gerina visuomenės sveikatą. Jūs savo dokumentuose taip pat e, minite, jog e, pirmininkaujantį valstybę plėtos e, diskusijas dėl teisės aktų reglamentuojančių GMO peržiūros. Tad aš taip pat norėčiau jūsų paklausti, ar pirmininkaujantis Luksemburgas numato iš naujo pradėti diskusiją šituo klausimu ir kokia yra jūsų pozicija dėl GMO. Jūs taip pat e, kalbėjote apie bendradarbiavimą ir e, pastangų koordinavimą prieš Paryžiaus konferenciją kaip vyks dėrybos, kas dėrėsis ES e, vardu ir kaip bus bendradarbiaujama tarp pagrindinių dalyvių. Ir e, kas e, priims sprendimus, kaip bus koordinuojamas institucijų darbas, parlamento, komisijos, tarybos, siekiant numatytų ambicingų tikslų. Dėkoju. Žalių frakcijos vardu kolega Akaut. Savo mat, iš jūsų darbotvarkės matyti, kad bus labai įdomus laikotarpis. Vyks dėrybos dėl įvairiausių klausimų, dėl žiedinės ekonomikos, pavyzdžiui, šitie klausimai visi yra labai svarbus. Ir aš Laukiu bendradarbiavimo su pirmininkaujančiu Luksemburgu šiais klausimais. Tačiau vienas iš didžiausių klausimų yra Paryžiaus konferencija metų pabaigoje. Norėčiau dėl, į tai sutelkti savo svarbiausius klausimus. Manau, kad jeigu pasižiūrėtumėte situaciją, kurioje atsidūrusi Europos Sąjunga, tai jūs galėtumėte sakyti, kad Europos Sąjunga siūlo kažką, deda siūlymą ant stalo, tačiau Paryžiuje sulauksime iššūkio ir norėčiau pamatyti jūsų strategiją, išgirsti apie daugiau, kaip elgsis Europos Sąjunga, kai būsime Paryžioje, turime būti pasirengę, turime pasirengę siūlyti kažką vykstant daryboms, nes juk žinote, kaip vyksta tos darybos, jūs pasiūlote kažką, o paskui tam tikrų metų žmonės tikisi, kad Europa dar kažkokius žingsnius žengs. Kopenhagos klaida buvo ta, kad Europa nebuvo pasirengusi lankstumui darybų metu. Uh, Ir norėčiau išgirsti, kaip jūs planuojate imtis šio dalyko, kad neatsidurtume tokioj situacijoje, kad situacija bus tik sustabarėjus ir kad negalėsime niekaip e, reaguoti, kad dėl ekofin priimtų išvadų ar dėl ko nors negalėsime žengsti, žingsnio niekur. Manau, kad e, dar trys dalykai, kur Europos veiksmai yra būtini ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Europa pažadėjo e, 2010-20 tai procentų sumažinti teršalų lygį. Man atrodo, tą tikslą galima būtų pasiekti, jis jau vos nepasiektas, tad man atrodo, kad ES galėtų pasiūlyti ir daugiau e, didesnių rezultatų siekti 2020 metams. Ar manote pradėti tas diskusijas aplinkos saugos taryboje? Kitas dalykas peržiūros laikotarpis, mums reikėtų penkių metų laikotarpio ir aš žinau, kad ES masto apie 2030 metų tikslus, bet juk reikėtų kalbėti ir apie penkių metų tikslus ir galbūt peržiūrą. Ir ką manot apie tai? Trečias dalykas, ką manote? Mes 15 metų tikslus taip pat aptarinėjame. Mes žinome, kad scenarius susijęs su su 60 procentų taršalų sumažinimu yra um, taip pat um, svarbus tikslas. Mes kalbame apie teršalų sumažinimą 60 procentų iki 2050 metų. Tai aš norėčiau iš jūsų išgirsti, ar vėl bus grįžtama prie tų diskusijų. Ir e, jeigu taip atsitiks, gali būti sunku jeigu nebus pasiekti tie tikslai, gali būti sunku siekti tų dviejų laipsnių temperatūros pakilimo maksimalaus. Dėkoju, sako pirmininkas, žodis kitam kalbės. Pasafronte, dėkoju. Pane pirmininkė, dėkoju ministrai. Artimiausiais mėnesiais svarbiausi įvykiai bus Paryžiaus konferencija ir darbas ties buveinių direktyva. Daugelis kolegų jau minėjo tos aspektus. Jūs taip pat jūs minėjote savo įžanginėme žodyje. Jūsų pasisakymas man e, atrodė labai aiškus. Todėl dabar norėčiau pereiti prie kito aspekto. E, komunikatas dėl aplinkosaugos yra pateiktas ir mes e, pastebėjome, jog e, yra, jog duomenys dėl žemės, sausumos buveinių ir e, jūros buveinių labai skiriasi ir žinome, jog Baltijos jūros vertinimas rodo, jog yra daug problemų, jau nekalbant apie viduržemio jūros baseiną, žuvininkystės galimybės 16 e, metais komisija sako, jog Jodoje jūroje ir e, Viduržėme jūroje žuvies ištekliai yra naudojami per intensyviai. Tačiau mano klausimas yra dėl pačių duomenų. Aš esu žuvininkystės komiteto narys Ir man atrodo, jog mes neturime pakankamai mokslinių duomenų ir ypač jūros atveju dar labai, jūros rytyje dar labai trūksta tų duomenų, o mes turime siekti, kad būtų rimtų mokslinių duomenų ir kad būtų sprendžiamas šitas klausimas. Ką jūs numatote daryti pirmininkavimo metu, kad šios spragos būtų užpildytos, kadangi šitie dalykai svarbus mūsų primamiams sprendimams. Dėkoju. Dabar ENF frakcijos vardu ponas Jal. Pane ministrė, sveikinu Jūs mūsų komitete. Jūsų užduotis nebus paprasta pirmininkaujant. Kiekvieną kartą, kai kuri nors valstybė pirmininkauja, tos valstybės ministrai turi pateikti komitetams prioritetus ir tai būna pakankamai sunkus dalykas. Tad e, kiek, kiekvieną pusmetį mes girdime įvairiausių banalių pristatymų apie tvarumą, e, apie žalinimą, apie, apie vartinių taršos leidimų sistemą, apie oro kokybę, maisto grandinę, GMO taip pat apie būtinybę siekti susitarimo tuo ar kitu klausimu, girdime pasisakymų apie klimato kaitą, Paryžiaus konferenciją išvardytame e, dokumente, išdalytame dokumente, kur kalbama apie Luksemburgo prioritetus, mes konstatuojame, kad lygiai tos pačios banalybės yra e, vardyjamos. Ir tuo būdu mes net nežinome, kas yra tikrieji prioritėtai. Mes matome, kad tai yra dalykai, kurie sakomi komunikacijos tikslais. Ir aišku, ne per tą pusmetį jūs pasieksit kažkokios e, šviesos ar padarysit realią pažangą. Aš manau, kad e, reikia galvoti apie ilgalaikius prioritetus ir tuo būdu turim konstatuoti, kad per pusmetį jūsų veiksmų laisvė tikrai bus pakankamai ribota. Ir galbūt, kadangi toks trumpas pirmininkavimo laikas, reikėtų numatyti tik tai vieną, du ar tris prioritetus, nes visi žino, jog jėgas reikia koncentruoti ties svarbiausiais, konkrečiais dalykais ir tik tai leidžia pasiekti konkrečių rezultatų. Todėl aš norėčiau pasakyti štai ką. Drįskite elgtis originaliai, drįskite apibrėžti tik pačius svarbiausius prioritetus. Prancūzijos senatas atskleidė, jog e, oro tarša kainuoja 100 milijardų eurų ir e, oro tarša turi labai neigiamų pasiekmių sveikatai ir žemės ūkiui, bei rušių įvairoviai, tad turime dabar iš tikrųjų kreipti dėmesį tik į pačius svarbiausius dalykus, kurie rūpi mūsų piliečiams. Dėkuoju po pirmojo klausimų raundo. Aš vėl steiksiu žodį pirmininkančios valstybės atstoviai, kad jinai atsakytų į kolegų klausimus. Pirmiausia, ačiū už klausimus. Tai, ką išgirdau, yra daugiausiai mūsų remianti žodžiai, raginantis mūsų siekti, e, priimti iššūkį ir siekti pažangos. Pirmiausia, ponui Belėt, galėčiau pasakyti štai ką. Visi sektoriai ir oro, ir jūros, ir pramonės turi prisidėti prie sprendimų ieškojimo. Mes pritarėme jūsų susirūpinimu. Iš tikrųjų, analizuosime kuo greičiau ETS e, e, reformos klausimą. Jūs ir kiti kolegos kalbėjo apie paukščių, paukščius ir buveinių direktyvą. Tai, tai sudaro mūsų gamtos išsaugojimo strategijos, išsaugojimo strategijos dalį. E, svarbiausia, tas dokumentas turi būti teisingai gyvendintas, nes jis suteikia mums uh, teisinį saugumą. Galiu tik pakartoti, ką sakė Matės Grotė. Jūs minėjote, kad e, kai tos priemonės teisingai naudojamos, tai yra puikus dalykas ir aš manau, kad mes iš tikrųjų turime susitelkti prie tvarkingo dokumento įgyvendinimo ir paskui ieškoti tinkamų finansavimo politikų. Tiek būtų atsakant į jūsų klausimus. Aš dabar norėčiau pereiti prie Matės Grotė klausimo dėl bio įvairovės. Džiaugiuosi tuo laišku. Pabandysime savo išvadose konstatuoti tai, kas buvo pasakyta. Matome, kad sėkmė lydi ten, kur direktyvos buvo teisingai pritaikytos, tai sukuria teisinį saugumą be kitako. Ir šiuo požiūriu mūsų nuomonės sutampa. Kita jūsų paminėta tema – oro kokybė. Pabandysim pajudinti šį klausimą iš mirties taško ir siekti pažangos. Kai dėl direktyvos vyko diskusijos taryboje neseniai – Ir tai buvo dar vienas žingsnis siekiant susitarti dėl oro kokybės. Ponas Desmaker irgi uždavė klausimų dėl bio įvairovės. Mes jau esame padarę pareiškimą dėl tarybos pozicijos šiuo klausimu. Ačiū už jūsų pasisakymą. Lauksime galimybės dirbti kartu su jumis. Taip, svarbu kalbėti apie piliečių sąjungą. Turime rūpintis gyventojų sveikata, jų gyvenimo kokybę. Tuo pačiu ir ponų Jalk galėčiau pasakyti, kad mes turime susijęti diskusijos kontekstą, jeigu mes to nedarom. Sunku būtų, sunku būtų primti iššūkį susijusiu su klimato tikslais. Jeigu oro kokybės, klimato ir bioįvairovės klausimų nesusijęjame su gyvenimo kokybė, tad sunku būtų suprasti, kam viso to reikia. Tad man yra iš tikrųjų labai svarbu paaiškinti visiems, e, esmę aplinkos saugos politikos ir paaiškinti, ką daro šio klausimo Europos Sąjunga. Ponui Gerbrandį norėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad turiu šį veitą patikslinti. Mes e, neformalioje taryboje vieną kartą ir antrą kartą formalioje taryboje kalbame apie finansų susijusių su klimato politika. Mes kalbėjome apie priemonių rinkinį Ministrai diskutuos apie tai atskirai tiek neformalių lygmenių, tiek formalių. Tad e, paskui galėsime pridėti mes ir savo nuomonę per viso to. Tad jūs esate teisus. Turime derinti tas politikas e, jeigu kalbam apie aplinkosaugą ar žemės ūkį, Mes neturime kalbėti apie tai kaip apie visiškai atskirus dalykus, turime kalbėti apie bendrą visumą. Poniai Konečna, galėčiau atsakyti štai kaip. Jūs klausėte apie iš metalų viršutinių ribų direktyvą mes diskutuojame su šalimis iš šalių pagrindų, rugsėjai bus susitikimas ir ketiname kuo greičiau paspartinti darbų šioje srityje. Klausėte apie vartotojų apsaugą ir GMO. Tai yra tie klausimai, kuriuos spres sveikatos reikalų ministrai ar žemės ūkio ministrai. Tad aš paliksiu savo kolegoms galimybę atsakyti į šiuos klausimus. Bas Aikaut, atsakydama, galėčiau pasakyti štai, ką Europos Sąjungos pozicija yra tikrai plataus užmojo. Mes turime jau paminėję 40 procentų ir aš manau, kad rugsėjai sulauksim aiškių įgaliojimų ir galėsim aiškiau pasakyti dėl ilgalaikių tikslų, dėl penkia, penkių metų laikotarpio tikslų. Mes, kad pasiektume sutarimo dinamiką, mums reikia ta, būti e, ambicingesniais. Ir siekiant tikslų yra parodoma, kad dinamika tam tikra yra ir kad yra įmanoma pasiekti geresnių rezultatų. Tai manau, kad klimato klausimais labai svarbu turėti labai aiškius ir visiems suvokiamus tikslus. Ilgalaikiai tikslai yra svarbus ir pramoniai, ir, ir ekonomikai. Sprendimai bus priimti, žino, žinant, kokius tikslus mes esame priėmę, o būtent, kad ketiname galiausiai atsisakyti anglės iš metalų ar juos sumažinti iki minimaliausio minimumo. Ponas Afrontė, jūrų buveinės yra dalis bioįvairovės strategijos. Ir šis e, dalykas bus peržiūrėtas atliekant tarpinę peržiūrą šios, e, šio dokumento. Ponu Jalk, norėčiau pasakyti štai ką, sprendimų jau daug yra pasirenkiant Paryžiaus planui. Matome, kad klimato klausimų judėjimas yra uh, tikrai stiprus. Tačiau, kaip jau sakiau, reikia labai e, aiškiai kalbėti piliečiams, turėti aiškius prioritetus, o prioritetas yra užtikrinti piliečių gyvenimo kokybę, atsižvelgiant į tai, kad planetą turime vieną ir visi joje gyvename ir jos ištekliai nėra neriboti, tad turime gyventi tvariai. E, tvarumas yra susijęs pirmiausia su ekonomika, socialiniais dalykais, su ekologija. Ir turint omeny šiuos dalykus galima kelti aišku prioritetą išsaugoti mūsų piliečių gyvybės ir sveikatą. Na, manau, kad būsiu atsakius jau į daugumą klausimų ir ačiū Jums už parodytą paramą. Ačiū už atsakymus kol kas, o dabar pradėsim antrą klausimų ratą ir tikiuosi, kad dar daugiau klausimų bus pateikta. Pirmiausia, suteiksiu žodį Mišeliui Dantenui, tačiau mes norim e, išsitekti laiko rėmose ir todėl aš paprašysiu kitų kolegų, kolegų kalbėti po pusantrą minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Norėčiau Jums palinkėti ko geriausios kloties dirbant e, jūsų sunku darbą pirmininkavimo metu, jūs jau pristatėte prioritetus, prie jų negryšiu. Europos e, komisija nesenai pradėjo viešas konsultacijas dėl paukščių buveinių direktyvos, refit programos kontekste ir e, metų pabaigoje turėtų e, užbaigti e, bioįvairovės strategiją. Mes e, Tuo būdu norime e, kelti plėšrūnų klausimą žemės ūkio sektoriuje. Prancūzijoje vilkai e, nu, tūkstančius e, naminių gyvūnų. 7-12 metų pranešimai rodo, jog Alpių ir Atlanto pakrančio regionuose vilkų e, kiekis jau iš tikrųjų yra pakankamai didelis. Prancūzijoje tuo būdu kyla ši problema. Aš esu buvęs ir kitose valstybėse ir e, domėjęsis šituo klausimu. E, siekiant e, apsaugoti naminius gyvūnus nuo vilkų, e, galbūt turi prie tų gyvūnų gyventi e, piemenys, apsauginiai, palapinėse. Ir ar yra pakankamai rūpinasi tuomet tų žmonių saugumu ir gerovę. Reikia atsižvelgti taip pat į psichologinius aspektus visų šitų problemų, nes e, ūkininkams yra iš tikrųjų labai sunku. Dabar vyksta Tour de France ir e, visi tie trūkdžiai, kurios sukelia šios varžybos, taip pat dar prisideda prie tų problemų gilinimo. Dėkuoju. Panas Setans. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū uh, už atsakymą dėl nacionalinių emisijų direktyvos. Gal uh, dabar tiesiog pateiktume tam tikros informacijos, kas daroma taryboje šiuo klausimu. Kitas klausimas apie pirmininkaujančiojo Luksemburgo ketinimus uh, E, dėl Europos semestro žalinimo vadinamojo. Gal pateiktumėt konkrečių pavyzdžių, būtent kaip jūs skatinsit ES semestro, ekonominio semestro žalinimą, padarimą jį ekologiškesnį. Ačiū, ponė Girling. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Aš irgi norėčiau pateikti klausimą susijusi su nacionalinėmis e, išmetalų viršutinių ribų direktyva. Mes dabar negalim pasakyti, kaip bus šiandien balsuojama, kaip bus balsuojama per plenarinę sesiją, vyksta diskusijos. Ir trūksta dabar taryboje tam tikro pagreičio ir tai apgailėstautina. Tad norėčiau tą progą paklausti. Dabar po vasaros atostogų, ar jūs kalbėsite su ponu Timermansu? Nes jis būtent atsako ar atsakys nemankai už šią pažangą. Ar jūs kalbėsime, kalbėsitės su uh, ponu Timermansu prieš balsavimą parlamente, kad būtent jis neatsisakytų šito klausimo, kad jis jam suteiktų tolimesnį pagreitį, kad tas pasiūlymas nebūtų atsiimtas. Labai ačiū. Toliau ponė Berder. Ponas Tolbat. Taip, ačiū. Pone pirmininkė, jūs mus vis supainiojat, ponas Torvalds. Ačiū, kad atvykot pas mus ministrą. Uh, 1953 metais kormoranų, kormoranų e, rūšės paukščiai buvo išnaikinti ir buvo priimtas įstatymas e, jiems apsaugoti. Bet kas po to buvo? Nuo maždaug 86-87 metų tie paukščiai pasidarė tikra nelaimė. 50 tūkstančių Švedijoje, 30 tūkstančių Danijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Baltijos valstybėse, gal ir Kaliningrado srity, nors rusai apie tai tarsi ir nežino. Ir mes turim jų ir Suomijoje. Ir paprastai ministrai nuleidė rankas, jie nieko nedaro, nes šiuo atveju tai tikrai nemalonus sprendimas. Ir tokį sprendimą turbūt turėsit priimti ir jūs. Jūs, aš laukiu atsakymo jūsų į štai šį mano klausimą. Pirmininkas, labai ačiū. Toliau ponia Šejer Perik. Eh, Dėkuoju. Tikiuosi, kad eh, jūsų pirmininkavimo pusmetis bus eh, sėkmingas. Aš kaip e, Niderlandų e, pilietė norėčiau paklausti štai ko. Visų pirma, žiedinė ekonomika. Tai yra labai svarbus žemės ūkiui aspektas. Ar jūs e, galite pasakyti, kaip jūsų nuomonė bus siekiama šios ryties tikslų, siekiant apsaugoti vandenį, dirbą, ir, va, ir, ir orą. Taip pat jau 30 metų kalbame apie mineralų koncentraciją, tačiau reikėtų ir atitinkamų teisės aktų. Toliau Natura 2000. Aš pritariu šiems tikslams, tačiau kaip jie bus konkrečiai gyvendinami. Ir čia iškyla kai kurių sunkumų. Pavyzdžiui, intensyvi, intensyvios gyveninkystės keliama problema. Tačiau pas mus e, tie gyveninkystės sektoriaus atstovai, kurie dirba labai senai šiame sektoriuje, paprasčiausiai ne, negalės pasitraukti šiaip savo iš tų sektoriaus. Dėkui. Ponas Panijau. Pone, pone, pone pirmininkė, dėkoju. Dėkoju poniai ministrai. Dėkoju Jums už uh, Jūsų paminėtus uh, ketinimus energingai gyvendinti uh, numatytus tikslus. Aš e, beje atstovavau pirmininkui Levyje e, susitikime, kur buvo taip pat e, kalbama apie Luksemburgo pirmininkavimą. Aš norėčiau dabar paminėti finansavimo aspektą. Apie finansavimą bus kalbama ir Paryžiaus konferencijoje. Šituo klausimu taip pat diskutuojama ir Europos parlamente, ir, ir, ir kitose Europos institucijose. Kalba čia sukasi apie naujus finansavimo mechanizmus. E, ir be anglės ekonomikos įtvirtinimas tarptautinių mastų, taip pat e, finansinių sandorių mokestis, žaliosios investicijos, Junkerio plano investicijos, strateginės investicijos ir jų planas, viešosios e, garantijos žalių investicijų atveju, e, jūros transporto ir oro transporto iš metalų mažinimas ir, e, jų, ir jo finansavimas. Tad, Visi šitie aspektai eina į tų naujų finansinių mechanizmų aprepti. Galbūt galėtumėte pakomentuoti tai, kokie čia yra jums rūpimi prioritetai ir kaip jūs sieksite įtvirtinti šitos e, tikslus. Ir dar vienas dalykas glif, - glifozato klausimas. Tai yra herbicidas, kurį naudoja ne vienas miestas, ne viena valstybė. Luksemburgė yra įstatymas draudžiantis vartoti šį augalų apsaugos, e, šią augalų apsaugos priemonę. Ar jūs numatote kelti šį klausimą Europos lygmeniu? Dėkuoju. Ne aukin. Labai ačiū. Ačiū Jums, kad atvykot pas mus. Mes iš tikrųjų dedam didelių lūkesčių į Luksemburgo pirmininkavimą. Norėčiau paminėti e, Natūra 2000 direktyvas. Tos direktyvos yra labai svarbios. Jos prisidėjo prie to, kad ES išpopuliarėjo ne vienoj valstybei nariai ir prisidėjo prie biologinės įvairovės išsaugojimo, paukščių išsaugojimo. E, Tad peticijų komitete, kita vertus, daug nusiskundimų gaunam dėl šių direktyvų įgyvendinimo, nes piliečiams labai rūpi, kad 2000, Natura 2000 direktyvos būtų deramais ir jų laikomasi. Todėl mes norėtume, kad tų, tos direktyvos nebūtų sumenkintos ir todėl populistai ir visi kiti uh, kurie dabar rėkia, kad jie e, gina piliečius nuo komisijos, uh, E, ir jie vėlgi remiasi e, Natūra 2000 kitomis aplinkosaugos direktyvomis. Antai e, dabar girdėjom Timermanso, matėm Timermanso reakciją, kai buvo kalbama apie plastikinius maišelius ir panašiai. Ir buvo pasakytas argumentas, valstybės narės pačios turi tą tvarkyti. Tad e, aš manyčiau, kad vis dėlto reikėtų, reikėtų saug, išsaugoti Natūrą 2000 ir jos direktyvas. Gal naujų dalykų nereikėtų pradėti, bet reikėtų užtikrinti, kad tos Natūra 2000 direktyvos būtų įgyvendinamos, jų būtų laikomasi. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Norėčiau Jums padėkoti už lankymasi pas mus parlamente mes patvirtinime e, pranešimą savo iniciatyvą dėl žiedinės ekonomikos. Mes e, žinome, jog e, dabartinė ekonomika kelia pakankamai didelę grėsmę ir aplinkai, ir piliečiams. Turime ribotą išteklių kiekį ir juos naudojame intensyviai ir siekdami ekonomikos augimą nebūtinai einame teisinga kryptimi. Pereimas prie žiedinės ekonomikos atrodo prioritetas šitame kontekste. Luksemburgas e, taip pat mini šią kryptį kaip prioritetinę. Tačiau kiek valstybių narių realiai nori eiti šitą kryptimi? Rimtas žiedinės ekonomikos e, modelis neturi remtis iškastiniu kūru ir e, E, senosiamis pramonės e, sektorių kryptimis. Žinome, kaip e, pramonės lobistai veikia prieš tokias naujas iniciatyvas. Ar Luksemburgas, kaip rinkanti valstybė, numato kovoti su, pavyzdžiui, naftos sektoriaus lobizmu šioje srityje? Dėkuoju, panas Florence. Dėkuoju, pane pirmininkė, pane ministrė. Jūs e, esate 52 pirmininkantį tarybai valstybė. Kalbant apie ES taisyklių įgyvendinimą, turime siekti geresnės kokybės. Diskusijose buvo paminėti vilkai. Rugsėjo 15 dieną vyks plataus masto konferencija parlamente skirta šitam e, klausimui. Reikėtų tarybos lygmenių ir e, parlamento lygmenių siekti kad atitinkami sprendimai būtų gyvenime šioje srityje. Ačiū, kolega Pradin. Turiu du klausimus. Man atrodo, dar apie tai nekalbėjom. Pirmiausia, dėl e, CO2 sugavimo ir saugojimo ir antras dėl biomasės. Pirmojų klausimų. Techniškai ir logiškai e, Europa atsilieka technologiniu požiūriu. Kai kas mano, kad tos technologijos reikia kovojant su klimato kaita. Ir yra įvairiausių e, nuomonių dėl CO2 sugavimo ir saugojimo. Aš norėčiau išgirsti, ką mano apie tai pirmininkaujantis Liuksemburgas dėl CO2 sugavimo ir saugojimo. Ir kaip ketinate skatinti tai, jeigu manote, kad tai yra reikalinga per tuos artomiausius šešis mėnesius. Ir antras klausimas dėl biomasės. Europoje ketinama uh, deginti medį, kuris būtų įvežtas e, ir medžio granulės ir, ir drožlės, kurios būtų įvežtos e, naudojimui iš kitų šalių, tai būtų savotiškas biomasės naudojimas. O kai kas kalba, kad tai yra žalinga aplinkai argumentų turi ir vieni, ir kiti, ir už ir prieš. Tad norėčiau paklausti, a, ką mano pirmininkaujanti valstybė, ar kogeneracijoje būtų naudingas medžio deginimas elektros gamybai. gamybai. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas, ponui Branen. O dabar ponė Heiv dar norėtų užduoti klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Pone ministrė, turiu klausimą dėl 2003 metų reglamento dėl išmetalų ir GMO naudojimo. Norėjau paklausti panašaus dalykų kaip ponas Parnio dėl glifosato. Ar jūs žinote, ką E, tarptautinė vėžių tyrimo agentūra ketina pateikti, kokius duomenis. Tai yra duomenys tyrimų, kuris rodo, kad glifosatas bus oficialiai įvardytas kaip kancerigeninė medžiaga. E, daugelį valstybių narių šis preparatas yra draudžiamas, o kitose jis nuolat naudojamas. Kalbu apie savo regioną, Lombardiją, kuris naudojamas masiškai. Paklausta vis norėjau apie stebėseną. Tokių herbicidų naudojimas e, yra labai nevienodas visur ir priežiūra nevienoda. Pavyzdžiui, e, skirtumas kontrolės yra didžiulis atskirose valstybėse ir regionuose. Ne, labai skirtingai stebimas to preparato poveikis sveikatai, pavyzdžiui. Duomenų yra mažai ir tie patys kelianti susirūpinimą. Tad štai, ar manote, kad e, herbicidų ir trašų naudojimas žemės ūkija yra viena iš didžiausių rizikų bio įvairoviai. Vykstant bioįvairovės strategijos e, tarpiniai peržiūrai, ar ketinate atsižvelgti į šios aspektus? Dėkoju. Pone Daly. Dėkoju. Kalbėsiu maltietiškai. Noriu užduoti klausimą dėl ES e, pozicijos oro kokybės rytyje. Būtina kuo greičiau numatyti geresnį koordinavimą siekiant iš metalų sumažinimo ir oro kokybės pagerinimo. Klausimas, kurį minėjo ministrė, įvadinėje savo kalboje buvo toks ir noriu paklausti, kaip apriboti oro taršą ir išmetalus, įskaitant azoto tam tikrus darinius. Mes konstatavome, kad metano išmetalų kiekis auga, o jis prisideda prie bendrų išmetalų kiekio. Euro 5, Euro 6 klausimai, sunkvežimiai. E, yra tie, jų reguliavimas yra tie dalykai, prie kurių turėsime dirbti. Pirmasis mano klausimas būtų toks, susijęs su oro kokybė. Kokie yra jūsų prioritetai? Ar galėtumėte daugiau padetalizuoti, konkrečių pavyzdžių pateikti? kokiu rezultatu jūsų pirmininkauti valstybė nori pasiekti per tuos šešis mėnesius, kad pagerintumėte oro kokybę. Direktyva, e, kur kalba apie euro 5 ir euro 6. Kokia jūsų pozicija dėl to? Girdėjau, kad jūs nesutinkate su deleguotasiais aktais susijusiais su Real Driving Emission Test ir kokia jūsų pozicija šiuo požiūriu. Ar turime dėrėtis siekdami sutarimo tarp parlamento ir tarybos? Pirmininkas, ačiū. Štai turime didelį klausimų rinkinį ir dabar suteiksiu galimybę jums, ponė ministrė, atsakyti. Ir tikiuosi, kad galėsite sutilpti į dešimt minučių tiems atsakymams nes paskui turime balsuoti. Ačiū. Na taip, taip, pasižymėjau pono tauta reikalavimus ir klausimus, lygiai taip pat ir pono Torvalds. Dėl pono Raptans klausimų žalesis semestras man atrodo, svarbus, nes man atrodo svarbu kalbėti apie aiškias politikas ir finansavimą. Bet jeigu pamatytumėte, kad daug lėšų yra nukreipiama į žalingą žemės ūkio praktiką ir į iškastinį kūrą, tai pamatysite, kad na, sritis yra tikrai probleminė. Bandoma renkti diskusiją apie tai, gerą diskusiją ir mes jeigu neturėsime reikimo finansavimo, negalėsime pasiekti reikiamų tikslų, ponia Išrajer. Galėčiau pasakyti štai ką, žiedinė ekonomika mums yra svarbus dalykas. Išteklių efektyvumo ekonomika turėtų būti kuriama tam, kad ji būtų konkurencinga ir, ir, ir auganti. Tad galiu atsakyti ir ponui Pedičinį. Taip, mums reikalinga pusiausvyra, bet mes žinome, kad žiedinė ekonomika teikia didžiulių privalumų. Esame viena iš 11 valstybių narių, kuri pasirašė pernai Europos komisijos laišką. Mes neturėtume atliekų paketo atsisakyti ir mes manome, kad mes puikiai susitvarkėme su tuo, ką pateikė komisaras Potočnik. Gruodį taryboje pernai 23 valstybės narės pritarė, pritarė žiedinės ekonomikos dėgymui, e, pritarė tvarkingam atliekų tvarkymui ir tam, kad ekonomikoje kuo ilgiau liktų pagaminti daiktai. Mums atrodo esminis dalykas, kad mes pradėsime kuo greičiau dirbti prie šių klausimų ir teiksime naujus siūlymus. Ponui Parnio pranešėjai e, COP21 klausimą norėčiau pasakyti štai ką. Jūs kalbėjote apie finansus. Mums tai yra esminis dalykas. Nes mes kalbėjome apie priemonių rinkinį. O tai reiškia, kad būtina turėti reikiamus naujus finansavimo mechanizmus, kur galima turėti ir mokesčius, ir investicijas, žaliasias investicijas, draudimus. Ir iš tikrųjų galimybių čia yra daug. Tas rinkinys galės būti pakankamai didelis, kad galėtume parodyti, kad tas žaliojo klimato fondas gali veikti dar iki Paryžiaus susitikimo, kad visi galėtų įgyti pasitikėjimą, kad pamatytų, kad šie dalykai veikia. Tas klimato fondas nėra vienintelė priemonė kurią būtų galima naudotis. Tačiau reikia turėti tų priemonių keletą, skirtingiems dalykams skirtingas priemonės. Jeigu kalbame apie klimato, kovos su klimato kaita priemonių finansavimą. Ir nuo 20 2020 metų bus įmanoma sutaupyti apie 20 milijardų pritaikius tas priemonės. Ir visi turės progą pamatyti, kad Europa šioje diskusijoje vaidins e, pozityvų vaidmenį. Dėl glifosatų. Paaiškinsiu angliškai, nes, nes tas klausimas užduotas du kart. Čia yra aplinkos, čia, čia yra sveikatos apsaugos ministro kompetencijos rytis, žemės ūkio ministro kompetencijos rytis. Ir mes turėsime diskutuoti dar tuo klausimus, jis tikrai svarbus. Pone Auken padarė pareiškimą dėl baivairovės. Ačiū Jums už pasisakymą, e, tikiuosi Jūsų paramo šio klausimu. Taip pat dėkoju ponui Florence už jo indėlį į diskusiją. Jis kalbėjo apie perkelimą į nacionalinę teisę ES teisės aktų. Tai yra svarbiausias dalykas ir mes būtent šį signalą stengiamės siūsti, tačiau finansavimo be abejo pamiršti nereikia. Politinių požiūrių tai labai svarbu. Ponas Aranin, mūsų pirmininkavimo metu yra tam tikros rizikos susijusios su CO2 sugavimu ir saugojimu. Šiandien susitinka generaliniai direktoriai, kurie diskutuos apie energetiką ir klimato kaitą ir mums būtina kalbėti apie tas aiškės tokias politikas. Mes turime aiškiai pasakyti, kad mums reikalingas tvarus požiūris, jeigu kalbam apie klimato kaitą. Ponė Eleonorai Evi, galėčiau pasakyti iš tai, ką. Um, stebėsena, taip, svarbu, Bendradarbiavimas čia yra būtinas dalykas. Mes laukiame tos studijos galutinio atsakymo ir turime ne tik apie glifosatus kalbėti, bet apie pesticidų naudojimą, apie visus juos. Oro kokybė ir klimatas. Dar vienas klausimas. Stengiamės, kiek galime, esame pasirengę bendradarbiauti su parlamentu ir siekti politinio sutarimo. Žinoma, kad tai bus labai sunku, bet darome viską, kas mūsų galioje. Manau, kad dar būsiu pamirštumės Girling klausimą. Atsakysiu jį dabar. Neseniai bendravau su generaliniu sekretoriumi Jūsų klausimas, prie jūsų klausimas išmėjau, kad e, diskutavau su generaliniu sekretoriumi. Mes tikrai diskutavome šiuo klausimu. Ir galime teikti, kad esame pasirengę siekti maksimalių rezultatų oro kokybės klausimais taip pat dėl euro 5 ir euro 6. Did I, uh, I try to answer. Thank you very much for your answers and... Labai ačiū už atsakymus. O dabar jau galim baigti pirmąją posėdžio dalį. Dar kartą ačiū Luksemburgo aplinkosaugos ministrai už tai, kad taip gerai pasikeitėm nuomonėmis. Ačiū už tai, kad atsakėt į visus mūsų kolegų klausimus. Tad dar kartą labai ačiū ir dabar porai minučių darom per traukėlį ir po to tada pradėsim balsavimą.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 Uh, to... Dabar jau laikas pradėti balsuoti, tačiau prieš tai dar turiu kai ką pasakyti. Ponas Martinas Fuchs išvyks iš mūsų sekretoriato ir jis dirbs dabar TRAN sekretoriete ir tą progą norėčiau padėkoti jam už darbą, visų mūsų komiteto vardu norėčiau padėkoti ir tą progą palinkėti sėkmės naujose pareigose. O dabar galim tada pereiti prie penkto darbo tvarkės punkto - balsavimas dėl Europos parlamento ir direktyvos e, dėl tam tikrų e, teršalų iš vidutinio dydžio deginimo įrenginių. Tad iš karto balsuosim. E, prašom, pradedam balsuoti. Have you voted? Ar visi balsavot? Puiku, baigiam balsuoti. Priimta. Toliau galime eiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai balsavimas dėl nacionalinių iš metalų e, aukštutinių ribų e, direktyvos ir norim e, taip pat pasveikinti pranešėją ir pradedam balsuoti. Dėl ponios Gerling pranešimo 14a pakeitimo pasiūlymas, kas už. Kas prieš? prieš? Susilaiko priimta. Pasitikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Atsiprašau. Gerai pradedam. Tur, turbūt dėl vertimo, gal <laughs> tai buvo. 126 <laughs> pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar penktas pakeitimas, kaip, kaip priedo prie aštunto kompromiso, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuojame dėl itre devinto pakeitimo. Taip pat 128 ir 29 pakeitimai. Kas už juos? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Ketvirtas A kompromisas. Ketvirtas kompromisas. Mano balsavimo sąraše yra klaidų. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. 22 kompromisas atkrenta. Dabar ketvirtas A kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar 155 pakeitimas. Echaut ir kitų kolegų pakeitimas. Kas už jį? Prieš? susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 18 e, kompromisas. Kas už jį? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar balsuojame dėl 19 kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pasitikrinkime elektroninį būdų. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar turime balsuoti dėl. Dėl 21 kompromiso. Duodu laiko susirasti šį kompromisą, nes didelį šuolį padarėme į priekį. 21 kompromisas. 21 kompromisas. Kas už jį? Kas prieš? Susilaiko? Priimta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Balsuojame dėl ITRE 12 pakeitimo. ITRE 12 pakeitimas. ITRE 12. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 16 pranešėjos pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko priimta. 183 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 184, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Jeigu norite pastikrinti, galime pastikrinti. Pradedame. Eh, abbiamo un... We have one PPA more. Vienu EPP nariu per daug balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Agri 24 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 186, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuojame dėl Kompromisas nebuvo patvirtintas, todėl turime grįžti šiek tiek atgal. 187. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Dabar į tre, tryliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmestą. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 209. Spėti kainin pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Dabar 210. 212. Kolegės konečio pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar 215. Kadangi kompromisas prieš buvo nepatvirtintas, 215 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 20 pakeitimas, kuris identiškas 2.13 e, ar 2.14. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar 21 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 216 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Itri 16. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Itri 17. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 217. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 232. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Įtre 19 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 222. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 22, 218. Identiški kas už, prieš, susilaiko atmesta. 219. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar 220 ir 221. Identiški kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 23 pakeitimas, pranešėjo pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuojame dėl. Itre 18. Kas už? į 318. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame dėl 24 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 228 pakeitimas. Perder ir Federlį. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 229 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 230. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. 231. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar balsuojame dėl 15 kompromiso. 15. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 251 pakeitimas, kaputo ir dancį. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 252, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar 254. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 257. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Dabar identiški 260 ir 320. 61 ir 320. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 259. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 260. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 262 ir 263, kas už, prieš susilaiko atmesta. 264, kas už, prieš susilaiko atmesta. Kompromisas numeris 5, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 269 konečnus pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 270, 71 ir 273 Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 274 Višnievska pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 275 kas už, prieš, susilaiko, priimta. IT22. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 276, 277, identiški, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. 278. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 279. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dabar trečias kompromisas. Kas už trečiąjį kompromisą? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar. Dabar šešioliktas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar identiški 293 ir 294 pakeitimai. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Agri 31. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Dabar 297. 297. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 298. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Identiški 299, 301 ir 302. Kas už? prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trišimtasis. Kas už? prieš susilaiko atmesta. Trišimtai penktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dabar balsuojame dėl Agri 33 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. 17 kompromisas. Kas už jį? Prieš. Susilaiko. Priimta. 14 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl, dėl antrojo kompromiso. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas. Šeštas kompromisas. Kas už jį? Atsiprašau. Turime dar prieš tai balsuoti dėl Agri 36. Agri 36. Kas už? Prieš? Susilaik. Primta. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Primta. Dabar 348 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 350. Kas už? Susilaiko atmesta. 352. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 24 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Itre 32 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Identiški 358 ir agri 38. Kas už juos? prieš, susilaiko, priimta. 13 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 46 pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 362, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl 363 pakeitimo. 363, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 364, 65 ir 66 identiški. Ir 34, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Į 335, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar šeštas, kuris identiškas Agri e, 17, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Agri 17, 18, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 11 pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 134, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 136, kas už jį, kas prieš, susilaiko, atmesta Pasitikrinkime. Ar visi balsuoti baigėte? Balsavimas baigtas. Priimta. E, socialistai kelkite aiškiau rankas. 137. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Dabar kolegos Gžyb 367. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 372. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 373 Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ir balsuojame dėl 412 pakeitimo. 412. Kas už šį pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 413 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime elektroninį būdu. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl 414 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko atmesta Atmesta. Dabar Agri 44. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 415 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Agri 45. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 417 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 418 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 419. Kas už? Prieš lapkričio laiko atmesta. Į 341, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 420 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar pakeitimas Agri 48. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 427 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 428 ir 429 identiški pakeitimai. Kas už juos? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime elektroninį vadovą. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atsiprašau, priimta. 430 ir 431. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 432. Kas už? Prieš susilaiko priimta Pastikrinkime. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Keturi šimtai trisdešimt trečias pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 434 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 435 ir 436 identiški. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Kadangi 23 kompromisas nebuvo priimtas, dabar balsuojame dėl 437 ir 421 identiškai. Kas už? Prieš? Socialistai. Kaip balsavo socialistai, nes niekas nekėlė rankų. Ar jūs pasisakėte už ar prieš? Pastikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. 438 ir 39. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Į 342. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 440 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 47 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 40, 442 ir 443 identiški, kas už juos, prieš, susilaiko atmesta. 444. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 445 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 446. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 447. Už prieš susilaiko atmesta. 448 ir 449 identiški, kas už, prieš susilaiko priimta. 451, kas už, 451, prieš susilaiko atmesta. 452, 453, 454 identiški. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Dabar 456 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 458. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 459. 459. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 460. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 461. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 464 ir 465. E, Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 469. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 468. Kas už? Prieš susilaiko, pastikrinkime elektroniškai. Ir visi jau baigė valsuoti. Valsavimas baigtas. Atmesta. 470 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 471 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 474. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar 472, 473. Identiški, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 475 pakeitimas. Kas už? 475. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dabar 476, 477 ir 478 identiški. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 12 kompromisas Kas už 12 kompromisą? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar 483 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 484 Florence pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 485 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 486. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 487. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 488. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 489 ir agri 50 identiški, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. 493. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 494. Už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Vienuoliktas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Penkisdešimtas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 501 ir 502. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 517. Gizekė ir Petrija. Kas už 517? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Dabar 518. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 519 ir 43 identiški. Kas už, prieš, susilaiko, pastikrinkime. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. 520 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 521 už, prieš, susilaiko, atmesta. 52 dalis. 52 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 54. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 56. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 57. Už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuojame dėl Agri 2 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 pakeitimas, už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. ITRE 2. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 60 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuojame dėl 67 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 63 ir 64 identiški, kas už, prieš, susilaiko priimta. 65 už, prieš, susilaiko priimta. 66 ir agri 4, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 68 ir agri 5 identiški, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ar visi baigė balsuoti, balsavimas baigtas, atmesta. Dabar Agri 3 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Įtre 5. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Dabar 78 pakeitimas. Kas už? Prieš. Visi laiko atmesta. Agri 7. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 79 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. 80. Prieš susilaiko atmesta. 82. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 81. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 83. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. essendo stato adottato l'emendamento. Kadangi 89 e, priimtas, tai e, kai kurie pakeitimai atkrenta, dabar 92a. E, Nes 85, 86 atkrenta. Kas, kas už 92a prieš susilaiko atmestą.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 kad visi atkrenta, kuriuos minėjome. Dabar 101. Dans Kaputo Lainen Bok. 101 pakeitimas. Kas už? 101. Prieš. Pasitikrinkime. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 108 pakeitimas. Ekot, Pedičinė ir kiti, kitų kolegų. 108 pakeitimas. Kas už jį? Prieš? Susilaiko? Priimta. 112. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 109 ir 110 identiški. Kas už juos? Prieš susilaiko atmesta. 111. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 113. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 114. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. Dabar 117 pakeitimas. Kas už jį? Prieš? Susilaiko? Priimta. 118. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pasitikrinkime. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Agri 12. Pakeitimas. Kas už? Agri 12. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 122 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko atmesta. Į 38, kas už, prieš, susilaiko priimta. dabar už visą pasiūlymą su visais pakeitimais, kas paprantame. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar dėl teisėkuros rezoliucijos. Barnis balsavimas pradedame. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Dėkuoju. Sveikiname pranešėją. If you are ready, we can start with... Jeigu, te, jeigu esate pasiruošę, pradėkime balsavimą dėl paskutinio klausimo. ES strategija Latvijos ir Jonijos jų regionų. Ponas Afrontė yra pranešėjęs šiuo klausimu. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar Balsuojame dėl 11 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė atmesta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 13 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 14 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 15 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 16 už, prieš susilaikė patvirtinta. 17 už prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 20 pakeitimas kas už prieš susilaikė atmesta. Dabar 24 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 29 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 31 už, prieš, pasitikrinkim. Ar visi balsavome? Atmesta. Pereiname prie 34. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturiasdešimtasis. Kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. Keturiasdešimt septintas už, prieš, susilaikė, atmesta Nepastebėjau, sako pirmininkas. 47 kas už. Prieš. Patvirtinta. 50 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktas kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Penkiasdešimt aštuntas. Kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Ar visi spėjom balsuoti? Patvirtinta. 59. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 60. Už. Prieš susilaikė, atmesta. 61. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 62. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 63. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 64. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 65 už, prieš, susilaikė. 66 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 67 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar nurodomosios dalys Pirmoji dalis patvirtinta, antroji už, prieš, susilaikė, patvirtinta, trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. O dabar balsuosime dėl visos nuomonės pro, projektų su pakeitimais. Pradedam balsuoti. Visi spėjimų. Baigiame balsuoti patvirtinta. Ačiū kolegoms ir ačiū kolegai Afronte. Tai štai, balsavimas yra baigtas. Porą minučių pertrauką ir paskui grįšime prie darbo. Tie, kurie nesidomi mūsų būsimų klausimų, dabar turi progą tyliai palikti salę.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 Brangus kolegos, tada galim pereiti prie devinto darbo tvarkės punkto diskusijų dėl mūsų nuomonės projekto skirto ES biudžetui numatytam 2016 metais. Ir pirmiausia, pradėsiu nuo komisijos atstovų. Komisijos atstovams būtent ką komisija mano e, apie mūsų nuomonės projektą ir po to Fransuas Kazan, tai yra Fransuas Kazanai e, ir ponui Deklerkui, prašom, kuris pradės. Ačiū, ponė pirmininkė, esu Deklerk, esu iš e, sveikatos generalinio direktorato. Dėl mūsų direktorato nuomonės, dėl, mes turim uh, dvi programas susijusias su sveikata ir, e, ir e, pašarų ir maisto Europo, ir maisto produktų, ir numatytos atitinkamos biudžeto lėšos, jos e, atitinka trečiųjų metų daugiametės finansinės perspektyvos. Tad dabar problemų didelių nebūtų. Dėl mokėjimų tai 15 metais nebuvo m, mm, problemų susijusių su visuomenės sveikatos lėšomis, ne, ne, nesitikim, kad bus problemų likusiais metais ir ateinačiais metais. Dabar dėl pašarų ir maisto produktų didelė problema, kad iki 2014 metų mokėjimai buvo e, iš, iš dalies, tačiau 15 e, metų pradžioj buvo sumokėtos skirtos lėšos ir nesitikim, kad bus problemų metų pabaigoj ir lėšų 16 metams turėtų pakakti. Dabar e, vėlgi su pašarais ir maisto produktais e, tiesiogiai netiesiogiai susijusios penkios agentūros, e, kurioms numatytas finansavimas EMA ir biocidų kartu EFSA ir dar viena agentūra e, irgi e, numatytas finansavimas. Dabar darbuotojai keturioms e, agentūroms. Tai tie klausimai atitinka tai, ką komisija pateikė komunikate, kuris pasirodė 14 metais. Dabar dar paskutinė penktoji agentūra, tai čia jau atskiras klausimas nes e, vėlgi tos agentūros pajamos e, bus mažesnės e, palyginti su tuo, kas buvo numatyta anksčiau. Dabar dėl pilotinių bandomųjų projektų ir konkrečių veiksmų finansavimo. Tai ataskaita jau buvo pateikta parlamentui. Ketvirta dalis 300 Ten rasite visus elementus susijusius su pilotiniais projektais ir mes neturim daugiau pastabų apie jūsų nuomonę. Ačiū. Ačiū aš François Kazana, atstovauju generaliniam direktorato aplinkos saugos ir klimato veiksmų. Mes turime LIFE programą, kuri susijusi su tais abiem direktoratais. E, klimato kaitai tenka vienas ketvirtis, aplinkosaugai trys ketvirčiai. Biudžeto projektą 16 metų šiame ekonominėme kontekste yra štai koks 6,4 procento toks planuotytas padidinimas, komisija pateikė būtent tokį siūlymą ir mes manome, kad tai turėtų padėti uh, padengti įsipareigojimus projektams, kurie turi būti finansuojami iš 2016 metais. Kaip žinote, programos dalis buvo patikėta vykdomajai agentūrai, kuri e, tvarko visus naujosius projektus. Aplinkosaugos generalinis direktoratas ir toliau tvarkysi su senais projektais, kuriuos yra pats pradėjęs. Mes taip pat turime dar vieną agentūrą, Kopenhagos agentūrą, tai yra aplinkos saugos agentūra. Siūlymai čia pateikti atitinka Europos komisijos komunikatą. Mes taip pat turime dar vieną eilutę, kur yra kalbama apie daugia šalių susitarimus. Mes čia prašome šios eilutės padidinimo, kadangi e, sulauksime e, naujų dalykų, bus kalba apie bioįvairovę, gojos susitarimai, sites konvencija ir taip pat ES prisijungs prie naujos konvencijos dėl pasienio vandenų. Ši biudžeto eilutė yra labai jautrus dalykas, nes daug kas priklauso nuo to, kaip kis euro kursas dolerio atžvilgiu. Ši e, Čia taip pat e, dirbo ir koreper, tai yra taryba, ir mes dėl šios vietos esame šiek tiek sunerime, kai dėl mokėjimo valdymo apskritai mes esame labiau optimistiškai nusiteikę negu pernai. Ir dėl 2015 metų, kadangi sumos numatytos regis 2016 leis vėl pasiekti normalią mokėjimo signavimų sumą. E, ne dėl komisijos, bet dėl naudos gavėjų susidarė tokia situacija, e, kad tie mokėjimai, kurių laukiam šiemet, mes dar nesam sulaukę prašymų gauti mokėjimus. Ir naudos gavėjų tai atidėjau turbūt metų pabaigą arba kitų metų pradžiai. Taigi mes matom, manome, kad mokėjimų srityje situacija du kitus metus bus geresnė negu buvo prieš tai. Dėkoju. Sako. Dėkoju. Kaip Envi komiteto nuomonės referentas, aš taip pat norėčiau keletą komentarų pateikti dėl biudžeto. Komitetas yra įsitikinęs, jog Europos Sąjungoje yra būtina siekiant užtikrinti ekonominį klėstėjimą, E, siekti aukščiausiai įmanoma aplinkos e, apsaugos e, lygio, kadangi šitie dalykai turi esminės svarbos visiems piliečiams. Todėl mes manome, kad tos eilutės, kurios yra skirtos tam tikroms programoms, turi būti tinkamai finansuojamos. Ir apkarpimai čia būtų nepriimtini kita vertus turint omenyje Europos politikų papildomą naudą. Reikia nepamiršti, jog finansavimas tų programų visame turi teigiamų pasiekmių tiek e, aplinkai, tiek visuomenės sveikatai. Ir e, turime taip pat pabrėžti, jog e, tinkamas finansavimas būtų suderinamas su biudžeto reikalavimais 16 metais. Europos komisija puikiai žino, jog jau kelinti metai iš eilės iškyla mokėjimų problema. Todėl, kad e, iš tarybos pusės nebūna pakankamos e, valios e, spręsti įsipareigojimų problemas. Ir čia kalba sukasi apie, jeigu čia kalba sukasi apie tai, jog valstybėms narėms turi būti gražinami pinigai, kuriuos valstybės narės avansuoja gyvendamos e, tas programas, Ir šiame kontekste iškyla mokėjimo vėlavimo problema. Dėl programos LIFE. Ši programa sudaro 0,3 procento 16 metų biudžeto ir 0,7 antros kategorijos išlaidų. Ir Ne, ne, ir reikia taip pat nepamiršti, jog programos LIFE teigiamos pasiekmes yra nuolatinės. Asignavimai įsipareigojimams ir asignavimai mokėjimams. Mok yra suderinami su tuo, su, kas buvo numatyta daugiametėje finansų programoje. Bet e, turime nepamiršti, jog e, kai kurios e, agentūros susiduria su riboto žmogiškojo kapitalo problema, personalo mažinimo problema Kaip žinome, daug e, agentūrų gali gauti papildomų išteklių, taikydamas tam tikras e, rinkliavas. Bet e, toms agentūroms vis dėlto iškyla pakankamai sunkumų, todėl kad joms yra duodamos papil, papildomos užduotis, bet biudžeto apkarpimai labai apsunkina jų galimybės e, susidoroti su tomis papildomomis užduotomis ir aš norėčiau atkreipti Europos komisijos dėmesį į tai, todėl kad tos naujos užduotis, naujos veiklos sritis reikalautų, kad e, agentūrose dirbtų ir daugiau darbuotojų, bet taip nėra. Pilotiniai projektai ir e, pasirengimo veiksmai. Mes e, šiandien susitiksime su Jose Manuel Bernandes pranešėjų dėl biudžeto ir su kitais pranešėjais. Ir Dėl pilotinių projektų mes gavome vertinimo dokumentus dėl tų daugiau nei 20 projektų. 15 vertinimų C, 3B ir tik tai vienas A vertinimas. Tad tai reiškia, tik tai vienas projektas galėtų būti gyvenimas jau dabar. Todėl aš norėčiau paskatinti kolegas, kad e, būtų koreguojama padėtis ir kad kuo daugiau tų pilotinių projektų galėtų būti įgyvendinami. Bet e, norėčiau, kad e, mes skirtume pakankamai dėmesio tam ir pastangų. Ir norėčiau paklausti, ar kas nors norėtų pasisakyti. Žodis ponui Grotei. Ačiū. Kalbu kolegės Kalmbach vardu, kuri negalėjo posėdį atvykti. Ji yra mūsų nuolatinė pranešėja socialdemokratų frakcijai šiuo klausimu. Ir paprašė mane perduoti Štai ką ji džiaugiasi kolegės, kolegos Levija parengta nuomonė ir visos sritis yra apreptos tinkamai. Kai dėl LIFE ir kitų visų projektų skirtų mokslo tyrimams, horizontų 2020, visa tai taip pat yra tinkamai išdėstyta pranešime decentralizuotų agentūrų problema labai rūpė Karinai Kalenbach. Mes turime tam tikrą specifinį tokį aspektą, kolega Levyja apie tai minėjo, tos agentūros taip pat yra finansuojamos ir iš įnašų. Ir galbūt komisija galėtų į tą dalyką, ar, pavyzdžiui, jeigu įmonė moka honorarą agentūrai, tai reikėtų, kad į tai būtų atsižvelgiama kad negalima tiesiog taip įsikišti. Mes pritarėm kolegai Levyje, kolegė Kallenbach pateiks du pakeitimus. E, Jei svarbus atrodo programų finansavimas, e, ten tai kalbama apie sveikatos reikus ir antras dalykas ap, e, žemės ūkis, kuris būtų palankus aplank, aplinkai. Jį teik šios du pakeitimus, tačiau šiaip puikiai vertino kolegos Levyje pranešimą. Vokietijoje pažymys būtų koks nors vienas arba du, 18 iš 20 Prancūzijoje. Ačiū, Matys. O dabar suteiksime žodį ponė Konečnam. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu e, padėkoti už šį siūlymą, kuriame yra tokių dalykų, kurie mums atrodo labai vertingi. Negaliu pritarti biudžetų vienos iš agentūrų, kur reikėtų lėšų daugiau nes nes ši agentūra susidūrė su daug problemų, su ebolos protrukiu, su kitų lygų protrukiu ir biudžeto mažinimas čia net neš jokių pozityvių e, sprendimų. Manau, kad reikalingi yra ekspertai, reikalingi žmogiškiai ištekliai. Tad uh, būtina turėti reikiamus išteklius visoms užduotims tinkamai atlikti, tad nesutinku su biudžeto mažinimu šiai užkrečiamų vaistų prevencijos agentūrai. Aš teiksiu pakeitimą šią linkmę. Esu kontaktinis asmuo ryšiam su šią agentūrą. Tikrai nesutinku su biudžeto mažinimu tai agentūrai. Pinigų švaistyti negalima, tačiau ten lėšos, kiekvienas euras buvo išleistas labai tvarkingai užtikrinti ES piliečių saugumą. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Kolega Javor. Norėčiau prisidėti prie kolegų žodžių. Manau, kad nuomonės projektas yra tikrai geras, mūsų pirmininko parengtas. Yra kalbama apie envi komiteto perspektyvą, bet 2016 metų biudžetą. Tiesiog norėčiau pasiūlyti dar du dalykus, kurie buvo paminėti. Pirmiausia, agentūras. Norėčiau pabrėžti EFSA vaidmenį. E, nu, įsigalioja naujas GMO reglamentas Ir artimiausiais metais agentūra vaidins tikrai labai svarbu vaidmenį. Tad būtų tikrai neprimtina neužtikrinti e, EFSA agentūrai reikiamo e, finansavimo, kad ji galėtų tinkamai dirbti. Ir, kad, ir, ir jinai turi turėti išteklius tam, kad galėtų geriau spręsti klausimus susijusius su GMO, su leidimu uždavimu ir panašiai. Taip pat Life ir Natūra projektai. E, aplinkosaugos agentūroje šį pavasarį buvo patiktas pranešimas, kuris aiškiai rodo, kad jeigu ir yra kokių pozityvių poslinkių Europos aplinkosaugos srityje šios pastaruosius metus, tai yra glaudžiai susiję su Natura 2000 tinklo pastangomis ir ES plėtotais gamtos apsaugos projektais. Tad e, mes pasiekėme tam tikrų biovairovės apsaugojimo tikslų, e, tų, tų, tų dalykų, tos agentūros dėka, tad būtina ir jai numatyti reikiamas lėšas, kaip ir LIFE projektui. Atrodo, biudžetas pasiūlyta padidinti 16 metais LIFE projektui, tačiau Kaip minėjo pirmininkas, LIFE projektas yra labai nedidelė, nedidelė ES biudžeto dalis. Ir reikėtų daugiau lėšų išleisti gamtos apsaugos projektams ES, nes tai prisideda prie tvaraus vystimos Europoje. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Kolega Dornana. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komiteto pirmininkui už jo parengtą nuomonės projektą. Norėčiau paminėti keletą mano supratimų svarbių dalykų. Pirmiausia, dėl finansinių priemonių. Suprantu, kad reikia vadovauti ES tam tikroms politikoms ir suprantu, kad tos priemonės padeda įgyvendinti projektus. Tačiau sakyčiau, kad čia turėtume elgtis atsargiai, nes priemonių tokių kaip EFSI nėra patenkinamos priemonės. Jeigu valstybės narės turi tam tikrą finansinę masę nukreipti į prastai apibrieštą e, programą, tai aš tam priešinsiuosi. Kaip ir užimtumo srityje leisti kai kurių valstybių E, ministerijoms išpūsti savo biudžeto eilutės. Aš tam irgi nepritariu. Jeigu reikia kokiausia nors vidutinių didžių miestuose e, finansuoti tramvajų įdėgymą tam, kad būtų galima kovoti su, e, su oro tarša, tai aš tam irgi priešinsiuos. Norėčiau taip pat pasakyti, kad gana tų giesmių klimato kaitai negalima ten mesti milijonų ES mokesčių mokėtojų pinigų, kad finansuotume tokią klimato e, politiką, kurią taikys tik pati ES, o daugiau niekas jų, nes jos nesilaikys. Pavyzdžiui, nesilaikys patys didžiausi teršėjai. Gal e, ir pasieksime kokio nors dalinio rezultatų, bet busim garantuotai ištaškę visus ES piliečių pinigus. Negalima e, E, sakyti, kad negalima mažinti, e, mažinti e, pareigūnų skaičių tose agentūrose, kai iš valstybių narių to reikalaujama. Agentūros turi tvarkytis tais klausimais, kuriuos mes nagrinėjame čia. Aš manyčiau, kad jos turėtų, turėtų taip pat sulaukti išteklių mažinimų, kaip ir kitos agentūros. Tad manyčiau, kad skaidriau reikėtų čia dirbti. Jeigu reikėtų aukoti vieną sritį dėl kitos, tai reikėtų diskutuoti prieš tai, ką aukosime ir kodėl. Tad e, manyčiau, kad turime atsižvelgti egzistuojančius poreikius, o ne siekti finansinės autonomijos ir, ir, ir kalbėti turėtume ko gero labiau apie nusavosius išteklius. Ačiū. Dėkuoju, sako pirmininkas. Nežinau, ar nori reaguoti Europos komisijos atstovai. Ypač dėl agentūrų, kas buvo pasakyta, nes kai kurie kolegos sakė, kad siūlymas galbūt ne visai atitinka, komisijos siūlymas atitinka tai, ko mes norėjom. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl agentūrų, tai mes puikiai suvoko, suvokiam, koks sunkus e, agentūrų darbas, bet kartu koks sunkus ir darbas komisijos tarnyboms. Mūsų dabar galva. Tai vėlgi taikoma darninimo e, procedūra mes tiesiog perkeliam darbuotojus iš vienos agentūros į kitą, į tas agentūras, kur daugiau darbo atsiranda. Tad čia šiuo atveju tas klausimas darbuotojų perkelimo buvo aptarinėjamas ir aptarinėjamas. Ir mes esam tikri, kad vis dėlto turim vidaus išteklių darbams atlikti. Dabar tik tai ECA agentūros, kur yra biocidų e, darbas atsirado. Čia tiesiog bus padidinti žyminiai mokesčiai ir tokiu būdu, aišku, tai paveiks tada tą bendrą išteklių klausimą ateinančiams metams, bet mes dabar turėsim dar pasigilinti į būtent šį aspektą ir kad suvoktume visus padarinius. Uh, Labai ačiū, daugiau norinčių kalbėti kolegų ne, nematau. Ir dabar priminsiu datas. Dabar mm, Liepos 17 iki pietų e, reikia, bus galima pateikti e, veikia pakeitimus. E, biudžeto komitete data numatyta iki rugsėjo 3 dienos ir tada biudžeto komitete tuo klausimu bus balsuojama rugsėjo 22-23, o balsavimas plenarinėje sesijoje vyks e, 3 spalio savaitę. Ta tiek, baigiu dabar šią posėdžio dalį ir toliau susitiksim po pietų. Dar kartą labai ačiū.